So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zur Sitzung unseres Ausschusses. Mėly kolegos, norėčiau pasveikinti visus susirinkusius į mūsų komiteto posėdį. Mes vėluojame, tačiau aš vėlavau dėl to, kad kelią pastojo ūkininkai. Taigi sveikinu visus susirinkusius į posėdį. Ir pirmas mūsų darbo tvarkės punktas yra darbo tvarkės tvirtinimas, nematau prieštaraujančių darbo tvarkę patvirtinome. Kitas punktas - pirmininko pranešimai. Noriu pranešti keletą dalykų. Mm, mus šiandien lanko Šiaurės Airijos atstovų grupė. Norime juos pasveikinti mūsų komiteto posėdėje. Ir dar vienas dalykas, pirma svarbi mūsų šiandienos tema yra keitimasis nuomonės su ponia Katarin Žezlan Laniel, Europos maisto saugos tarnybos e, direktorė. Pone Žezlan, malonu Jūs čia matyti, naujai išrinktame Europos parlamente. Visi pasirengę dirbti ir naujieji, ir perrinkti parlamento nariai. Norėtumėme su jumis aptarti keletą dalykų ir ne, nebedelsamas žodį suteikiu jums. Thank you very much, Mr. Chairman. Mr. Chairman, honorable members of the European Parliament. Labai ačiū, ponė pirmininkė. E, man labai malonu e, šiaip jau kalbėti prieš naujai išrinktą Envy komitetą ir Europos maisto saugos tarnybos vardu. Labai ačiū, kad sudarėt man progą pakalbėti mm, prieš naujai e, paskirtą komitetą ir pakalbėti apie Europos maisto saugos agentūros veiklą. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti jūs išrink, iš, iš, išrinktus į Europos parlamentą ir norėčiau palikėti jums visokiojopos sėkmės einant pareigas. Kadangi naujasis parlamentas pradeda naują kadenciją, tai suprantama, mūsų laukia e, iššūkių, iššūkiai susiję su maisto sauga ir kartu su visuomenės veikata bei aplinkosauga. Tad mes, būdami Europos e, mokslinė, mokslinė tarnyba prižiūrinti maisto saugą, mes be abejo tikimės gero bendradarbiavimo su jumis. Dabar aš šiandien pakalbėsiu apie pažangą, kurią mes padarėm savo tarnyboje ir atsakysiu į jūsų klausimus. Be to, noriu pasakyti, kad mūsų tarnyba be abejo e, tikrai teiks jums nepriklausomą mokslinę nuomonę, jums priink, priimant mo, politinius sprendimus. Aš miniu žodžius mokslas, mokslinis, kadangi labai svarbu, uh, jog e, labai svarbu pabrėžti, jog mūsų svarbiausia veikla tai mokslinės komunikacijos, mokslinė komunikacija ir mokslinių e, rekomendacijų teikimas. Mūsų tarnyba buvo sukurta 2002 metais e, kaip nepriklausoma mokslinė tarnyba tam, kad ji teiktų mokslinį pagrindą Europos E, sprendimų prieimėjams Europos parlamentui, Europos komisijai, valstybėms narėms. Mes vadovaujamės savo steigimo reglamentu ir veikiam laikydamiesi mokslinio e, tobu, e, žinių, skaidrumo, nepriklausomybės, atsakomybės ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis principais. E, grėsmės susijusios su maistu pabrėžė, kaip labai svarbu yra atskirti rizikos valdymą ir rizikos vertinimą. Ir tokiu būdu mes sukūrėm naują maisto saugos modelį, kuriuo mes ir vadovavomės. Ta, ir kartu, e, kartu, e, kartu kovojom už tai, kad atkurtume vartotojų bei tai gamintojų pasitikėjimą. Šiaip mes esam sukaupę mokslinių žinių daugybėje sričių, tai mums yra labai svarbu, kad galėtume atsakyti į klausimus, kuriuos mums teikia rizikos valdytojai. Mes pasiremėm e, maždaug 1500 ekspertų visose Europos šalyse e, žiniomis Mūsų tarnyboje veikia mokslo komitetas, mokslinis komitetas ir mokslinės grupės įvairi, įvairi, įvairiuose srityse. Ir vadovaudamiesi e, steigimo reglamentu, tai mes veikiam e, visoje maisto grandinėje ir su ją susijusiose srityse, tai gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir mytybos srityse. Be to, mūsų prašoma pateikti nuomonę ir tam tikrose srityse, kurios iš, tradiciškai nėra tiesiogiai susijusios su maisto sauga. Ir iš tikrųjų daug kas gali stebėtis, kodėl mes užsimam tokiais dalykais kaip žuvų, sakykime, gerovė, uh, E, GMO e, aplinkai keliama rizika ir panašiai, pesticidų klausimais. Tačiau maisto sauga ir maisto grandinė bei aplinka yra labai glaudžiai susijusios. Ir todėl labai svarbu, kad maisto gamybos praktika tikrai būtų tvari ir tuo mes rūpinamės. Be to mes bendradarbiaujam su valstybėmis narėmis ir užmesgiam glaudžius bendradarbiavimo ryšius visais organizaciniais lygiais. Labai svarbus šitas bendradarbiavimas, kai iškyla tokie labai skubus, netidėliotini atvejai. atvejai. Antai vienas pavyzdys tai mūsų bendradarbiavimas su Airijos institucijomis praeisiais metais, kai pasireiškė dioksido, dioksino vadinamasis atvejis. Dabar pas mus jau sukurtos formalios bendradarbiavimo struktūros. Antai patariamajame forume dalyvauja 27 nacionalinių maisto saugos agentūrų atstovai ir tam forumui padeda nacionaliniai vadinamieji e, centro, e, e, informacijos centrai, kurie keičiasi mokslinė informacija bei keičiasi e, informacija apie riziką. Antai 2009-aisiais mes dirbom su daugiau kaip 300 Europos organizacijų ir įgyvendinom projektus už 7 milijonus eurų. Na, o dabar mes jau kuriam integruotą rizikos vertinimo pajėgumą valstybėse narėse ir ES lygių tam reikia, kad mūsų darbo programos irgi būtų e, kuo tikslingesnės, kad tikrai tinkamai būtume, išnaudotume Europos e, išteklius. Be to, mes kuriam veiksmingus darbo ryšius su dukterinėmis ES agentūromis, kad pasiektume sinergijos efektą. Antai, bendradarbiaujam su Europos lygų kontrolės ir prevencijos centru, tokiais klausimais kaip antimikrobiologinio atsparumo, zonoz, zonozių e, srityse. Be to dirbam su Europos vaistų agentūra e, ir su Europos cheminių medžiagų agentūra, kai mes irgi kartu vertinam cheminių medžiagų riziką. Šiandien pas mus dirba 450 darbuotojų, iš jų du trečdaliai tiesiogiai dirba mokslinį darbą. Mes, tiki, mes stengiamės, kad mūsų agentūra būtų uh, tikrai pajėgi pateikti aukšto lygio mokslinę, e, mokslinę, mokslinės rekomendacijas. Ir mes kartu turime vertinti į galimus teisėkuros pakeitimus. Tuo tame kontekste dialogas su jumis yra labai svarbus. Na, mūsų darbo krūvį liudija štai tokie skaičiai. Šiandien 35 procentai visų mūsų išteklių tenka uh, E, būtent darbui susijusiam su leidimų išdalimu, išdavimu. E, mes išduodam leidimus dėl maisto ir pašarų priedų, dėl skonio priemonių, GMO, pakuotės, pesticidų, naujoviškų maisto produktų ir e, dėl nusiskundimų dėl produktų poveikio sveikatai. Antai praėjusią savaitę mes jau išdavėm e, daugybę, pirmąją tokią nuomonių seriją dėl ir iš vis 94 nuomonės dėl 5, 523 nusiskundimų, o iki ateinančių metų Liepos mes tik tikimės e, išspręsti 1200 nusiskundimus. Be to, mes šiaip jau e, nagrinėsim greitai apie 2000 naujų nusiskundimų ir taip pat e, sulauksim 500 naujų nusiskundimų. Tad skaičiai bylo patys už save. Suprantama, mūsų tarnybos tok E, toks, e, tokia darbo grupė susijusi su e, dietiniais produktais, mytyba ir alergija irgi nagrinėja su sveikata susijusius nusiskundimus ir 2010 metais mes ketinam paskelbti diet, diet, dietiško maisto referencinės vertės ir tai tikrai bus labai jos pravarčios rizikos e, vadybininkams tam, kad būtų galima parengti dietos gairės. 2008 metais mes parengėm beveik 500 mokslinių rekomendacijų. Na ir jau po 2009 metų tas nuomonių skaičius padvigubės. Mums reikia be abejo e, būti kuo našesniems, kadangi mūsų įgaliojimai vis plečiasi. Bet to labai svarbu yra kokybė ir nustatytų e, laiko datų laikymasis. Tad mes iš tikrai kartais įmamės greitosios, skubiosios procedūros tam, kad atsakytume į netidėliotinius atvejus. Mūsų, mūsų ragina veikti greitai, kad mes teiktume rekomendacijas tokiais atvejais, kad vėl nekiltų praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio tokių, e, tokių įvykių, kokius mes patyrėm. Uh, Antai melaminas maisto produktuose reikalauja, kad mes tiesiog imtumėmės veiksmų per kelias dienas, nelaukdami mėnesių ar, ar savaičių ar mėnesių ir kad tikrai rizikos valdytojai galėtų priimti sprendimus ta, tie tos mūsų rekomendacijos turi tiesioginį poveikį Europos piliečių kasdieniam gyvenim, gyvenimui. Tad mes į savo darbą stengiamės įtraukti visas suinteresuotasias šalis, tarp jų aplinkosaugos bei vartotojų grupės. Ypač tokiuose srityse kaip GMO arba klonavimas, uh, E, labai, nuomonės tarp suinteresuotųjų šalių labai įsiskiria. Ir mes jau ėmėmės keleto iniciatyvų tam, kad e, tikrai uh, E, palaikytume glaudesnius ryšius su suinteresuotomis šalimis ir valstybėmis narėmis. Antai mes sukūrėm, e, at, tai yra at, atnaujinom dabar savo narystę vadinamųjų suinteresuotųjų šalių konsultacinėje platformoje tam, kad užtikrintume, jog mūsų rekomendacijos būtų veiksmingos ir e, reikšmingos. Dabar nors šiaip jau mes daug ką pasiekėm, bet vis dėlto negalim tuo pasiteis, pasitenkinti. Tad man labai malonu, kad 2008 e, metais čia aš e, irgi kalbėjau šiame komitete dėl 2009-2013 metų mūsų tarnybos strateginio plano. Labai malonu, E, būtent atsiliepimai apie mūsų šitą planą. Šiame plane išdėstomos Europos maisto saugos e, e, politikos gairės ir tai patvirtino mūsų valdyba 2008 m. gruodį. Dabar mes įgyvendinam tas plane numatytas gairės. Taip pat mes pristatėm ateinančių metų darbo programos projektą. Šioje programoje numatytos dvi svarbios iniciatyvos 2010 metais. Tai sustiprinimas ES rizikos valdymo ir tam tikrai mums reikia jūsų paramos. Pirmoji šių iniciatyvų susijusi su duomenų rinkimu ir analize būtent tai, e, tuo grindžiamas visas mūsų darbas. 2009-aisiais mes paskelbėm devynes ataskaitas apie maisto produktų užterštumą ir su maisto produktais susijusias lygas. E, be to gegužę mes parengėm bendrijos e, apžvalgą dėl būtent e, lygų susijusių su maisto produktais proveržio Europos Sąjungoje. Jūs jau gavot metinę ataskaitą apie pesticidų likučius už 2007 metais ir toje ataskaita yra busimoji Europos Sąjungos darbo šioje srityje, tai yra pagrindas. Uh, Be to mes pasiūsim jums iki šių metų pabaigos ataskaitą apie duomenų rinkimą, e, duomenų apie maistą ir maisto saugą rinkimą. Ir noriu pasakyti, kad šioje ataskaitoje jau e, nus, e, yra pabrėžiama, kaip svarbu pagerinti, kaip pagerinti mūsų vertinimų nuoseklumą ir patikimumą. Tai yra, kaip svarbu nustatyti rizikos lygį, rizikos, su kuria susiduria, su mūsų, susiduria mūsų vartotojai. Mm. Kai e, šiaip jau tie duomenys yra, jie nebūtinai yra visose valstybėse narėse, tačiau kai jų yra, jie kartais būna sunkiai palyginami tarp valstybių narių. Todėl mes ir 2010 metais mes ir esam e, numatę įgyvendinti maisto, e, maisto produktų vartojimo apžvalgos projektą ir tai tikrai bus labai svarbus duomenis mūsų tarnybai bei valstybėms narėms bei komisijai. Tad iš ties tai duos e, tikrai labai apčiopiamų rezultatų ir naudos Europos vartotojams ir EFSA iš tikrųjų nori skirti kuo daugiau lėšų tam būsimam projektui, nes tokiu būdu tam reikės lėšų iš ES e, fondų bei valstybių narių ir tikimės, kad Europos parlamentas parems mus. Kita iniciatyva, numatyta ateinančių metų darbo programui, tai kylančių naujų rizikos faktorių nustatymas. Europa gali veikti greitai atsakydama į maisto saugos grėsmes, tačiau labai svarbu mums būti aktyviems ir įvertinti riziką dar prieš tai, kol e, ta rizika pasireikš konkrečiai maisto produktų tiekimo grandinėje. Todėl mes jau pateiksim jums pirmąją metinę e, ataskaitą apie kylančias maisto produktų saugos grėsmės Europoje. Tad iš tikrųjų mes jau pasimokėm iš praeities ir todėl mes turėtume ir toliau tęsti veiklą, kad kuo greičiau nustatytume kylančias ar galimas kilti grėsmės uh, antai susijusias su tuo, kad priekyba darosi vis global, labiau globalizuota, kad e, klimato kaita grėsia ir atsiranda vis daugiau technologinių e, naujovių. Bendradarb, turėdami savo mokslinį komitetą ir konkrečias darbo grupės, mūsų naujų e, kylančių rizikos faktorių skyrius iš tikrųjų dabar jau renka duomenis ir e, ekspertizę ir iš tikrųjų gali teikti rekomendacijas. Tad mums reikia jūsų nuolatinės paramos, ypač e, tų dviejų projektų e, įgyvensimų ateinančiais metais atveju. Tad iš tikrųjų tai duos didelės naudos Europos vartotojams ir iš ties pagerins mūsų darbo veiksmingumą. Tad man labai malonu uh, kad e, ir kartu aš pasinaudodama progą norėčiau pakviesti jūs į EFSA e, būstinę, kuri yra Parmos mieste Italijoje. Ačiū už jūsų dėmesį ir dabar mielai atsakysiu į visus jūsų klausimus. Ja, Frau Gisela-Laniel, vielen Dank für die Präsentation Ihrer Arbeit. Ačiū už Jūsų Mm, pateiktą jūsų institucijos pristatymą. Jos darbas tikrai įsibėgėjo nuo 2002 metų, o parlamentas, man atrodo, visada e, noriai teikdavo savo paramą ir palaikymą tvirtinant jūsų biudžetą. Ir matau, kad norinčiųjų pasisakyti yra nemažai. Pirmiausia, žodį suteiksiu ponui Zebai. Ačiū, pirmininkė. Pone direktorė, noriu Jums padėkoti už Jūsų pristatymą. Maisto sauga ir e, ryšys su genetiškai modifikuotais organizmais yra ypač, mūsų piliečiams yra ypač aktualus klausimas. Kiek žinau, nėra e, galimybės teikti paraišką dėl maisto gaminių, kuriuose yra GMO e, leidimo. Žinau, kad jūsų organizacija nesutikė tokio leidimo e, medžiagoms, kuriuose yra GMO. Gal galėtumėte pristatyti, kokiu, kokiu pagrindu, kokiais būdais priimate sprendimus šioje srityje? Ar atsižvelgiama į atliktus tyrimus šiais klausimais? Uh, Kitas klausimą turiu dėl novatoriškų maisto gaminių ir, taiko, ir jiems taikomo režimo. Čia išvelgiu glaudų ryšį tarp jūsų ir atitinkamos Junktinių Amerikos valstijų institucijos. E, Tikriausiai Europa, Europoje niekas nepageidauja, kad čia įsitvirtintų amerikietiški maisto saugos standartai. Norėtumėme išgirsti jūsų poziciją tuo klausimu. Galiausiai klausimas dėl nanomedžiagų. Kokios yra naujausios žinios šioje srityje, kalbu apie rizikos vertinimą. Mes jau kalbame apie labai daug žadančią technologiją, kuris kinasi kelią ir į maisto produktų sritį būčiau dėkingas už informaciją, už informaciją šio klausimu. Ačiū, ponė Makavan. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti direktoriai už tai, kad dar kartą atėjo į mūsų posėdį ir tikiuosi, kad sėkmingai bendradarbiausime su jumis naujajame parlamente. Jūs minėjote pažangą dėl uh, teiginių apie maisto gaminių naudą sveikatai. Aš tikiuosi, kad tai sumažins klaidinančių teiginių kiekį. Norėčiau užduoti klausimą apie gaminių mytybinį profilį. Parlamente priėmėme e, teisės aktą, ypač dėl gaminių, kurio, kuriuose yra didelis druskos kiekis. E, mes norime pasipriešinti apie tai, dėl to, kad būtų teigiama, kad tokie maisto gaminiai yra nekelia pavojų žmogaus veikatai. E, Norėčiau žinoti, kiek pasiekta pažangos šioje srityje, nes pavyzdžiui, praėjusią savaitę į mane kreipėsi uh, kai kurių organizacijų atstovai, teikdami, kad dėrybos šiuo klausimu uh, visiškai sustojo. Man įdomu, kaip čia yra. Uh, ar, ar gali, galima publikuoti teiginius, kad kai kurie maisto gaminiai yra naudingi sveikatai. Pavyzdžiui, girdėjau, kad galima teikti, jog esas spurgos yra na, naudingos, kad turi kažkokių tai teigiamų savybių. Taigi norėčiau sužinoti, kokie yra rezultatai šioje srityje ir kaip sekasi dėrybos šiais klausimais. Chris Davis. Ačiū, Kris Deivis. Ačiū, pirmininkė. Direktorė, savo pasisakymę jūs akcentavote, kad jūsų institucija daugiausia dėmesio skiria maisto saugai tačiau jums nekantis darbo krūvis reiškia, kad jūs duomitės ir daugeliu kitų klausimų, pavyzdžiui, GMO. Noriu užduoti klausimą apie bites ir bičių išlikimą, nes aš tuo klausimu domiuosi. Kur čia nubrėžti ribą, nes komisija atrodo jūsų organizacija laiko teisėja bio įvairovės klausimais galbūt medžiagos ar gaminiai, kurie visiškai nekenksmingi žmonių sveikatai, yra mirtini e, vabzdžiams. Galbūt jūsų organizacija jau peržengė savo kompetencijos ribas ir, ir gal domisi labai plačiais, labai didelėmis sritimis. Ar jūs manote, kad jūs turėtumėte domėtis ir šią sritimį būti atsakingi už šią gamtos sritį? Galbūt tuo užsidėtų tai būti atsakinga arba Europos aplinkosaugos agentūra arba Europos cheminių medžiagų agentūra. Ačiū. Dėkoju. Santrin Belgier. Merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponė. Madame la directrice. Ačiū, ponė pirmininkė. Ponė direktorė. Norėčiau grįžti prie e, kukurūzų, e, Monsanto kukurūzų tam tikros atmainos e, vertinimo, kurį išdavė jūsų tarnyba. Ir dėl kukurūzų, kurie yra genetiškai modifikuoti versinimo. Bet turiu pasakyti dar, e, 2008 metais komisija kreipėsi į EFSA, tai yra, kad pagerintų savo pajėgumus, išduodant, įvertinant ir išduodant leidimus dėl GMO modifikuotų kukurūzų ir, būt, ir EFSA šiaip jau oficialiai pripažino, kad e, faktiškai nepajėgia įvertinti tokių kukurūzų ilgalaikio poveikio uh, ap aplinkai. Turiu tris klausimus, tikiuosi, kad juos atsakysit. Ar iš tikrųjų dabar e, Ar pripažįstat, kad šiaip jau tokių GMO e, modifikuotų kukurūzų poveikis aplinkai, ilgalaikis poveikis negali būti įvertintas? Ir kitas klausimas, kai 2008 metais buvo e, pabrėžta, kad šiaip jau tokie e, modifikuoti kukurūzai e, šiaip jau neveikia, e, neveikia sveikatos ir aplinkos, ar, ar vis dėlto, bet kita vertus, ar tai yra pakankamas pagrindas sprendžiant dėl tokių GMO, tai yra modifikuotų kukurūzų pateikimo į rinką. Pirmininkas sako, jūs perskaitėt savo tekstą labai greitai ir, ir vertėjams kilo sunkumų verčiant. Bet galbūt jūs atsakysi dabar jau iš, iki šiol pateiktus klausimus. Pone pirmininkė, dėkoju. Na, pirmiausia, dėl tos veiklos, e, kuri vykdoma genetiškai modifikuotų organizmų srityje. Aš norėčiau pirmiausia pateikti skaičių ir pasakyti, kad įkūrus EFSA agentūrą mes apdorojome beveik šimtą, tiksliau 98 paraiškas dėl GMO. Dėl kai kurių paraiškų mes jau esame pateikę savo mokslinės išvadas. Iš 98 paraiškų aštuonios paraiškos buvo atsimtos, tiesiog pareiškiai atsiemė tas paraiškas po to, kai mes paprašėme, kad būtų pateikta papildoma informacija. Taigi esate e, teisūs teikdami, kad mes niekuomet neteikėme neigiamos, neigiamų išvadų, neigiamos nuomonės. Teikdami, kad na, tai tikėtina gali sukelti pavojų aplinkai ar žmonių sveikatai. Tačiau tiesa, kad pripažįstame, kad kai pareikalavome papildomos informacijos iš pareiškėjų, jie tas paraiškas atsiemė. Taigi reiškia, tai reiškia, kad mes potencialiai išvelgėme pavojų ir dėl to pareiškėjai nusprendė, kad matyto proceso tęsti neverta rizikos įvertinimo ir autoriz autorizavimo proceso. Tai aš manau, kad į tą dalyką reikia atsižvelgti. Dar vienas svarbus skaičius. 95 procentai paraiškų. Dėl tų e, paraiškų mes, dėl 95 procentų paraiškų prašome papildomos informacijos. Taigi iš tiesų mes labai aktyviai reikalaujame papildomos informacijos tam, kad mūsų rizikos įvertinimas būtų pagristas, tinkamas. Jūs minėjote e, bendradarbiavimą, mūsų bendradarbiavimą ne tik maisto srityje, bet e, su atitinkamomis administracijomis. Uh, Ir aš galiu tiesiog išplėsti tą klausimą ir paminėti, kad Europos mokslinių rizikos vertinimo e, organizacija, mes e, su jie kartu vykdome tartutinį bendradarbiavimą tam, kad gautumėme visus turimus duomenis, kurie yra sukaupti už ES ribų. Taip darome dar ir dėl to, kad mūsų manimų labai svarbu įtakoti vykdomą veiklą, uh, vykdomą darbą tartautinėse organizacijose ir dėl šios priežasties mes padedame ir komisijai, taip pat e SBO, rengiant rizikos vertinimo gairės, mes taip pat prie to darbo prisidedame. FDI taip pat yra, FDA taip pat yra labai svarbus mūsų partneris. Mes manome, kad labai vertinga yra dalintis mokslinė informacija ir dėl to 2007 metais pasirašėme konfidencialų susitarimą su maisto ir vaistų administracija. Iš tiesų gavome daug naudos iš to konfidencialumo susitarimo, e, kloni, e, klonavimo ir e, kitose srityse. Kalbu apie tuos duomenis, kurie nebūtinai yra publikuojami, bet kurie yra sukaupti JAV. Taigi toks vyksta mūsų bendradarbiavimas su vaistų ir maisto administracija. Taip pat tikrai tokioms europinėms mokslinių tyrimų organizacijoms labai svarbu gauti visus įmanomus, visus turimus duomenis ir daryti įtaką kitų organizacijų veiklai. Dėl nanotehnologijų, nanodalelyčių, jūs teisingai teigiate, kad tai yra besivystantis rytis ir praeitais metais Europos komisija mus įgaliojo padėti nustatyti e, pavojų, riziką susijusią su tų technologijų panaudojimu maisto ir maisto grandinės srityje. Mes jau tą įžanginę mokslinę ataskaitą pateikėme. Sudėtinga, tai yra labai sritis, kadangi duomenų labai trūksta dėl saugumo aspekto, taip pat dėl to, kokį poveikį šios technologijos daro aplinkai. tęsėme darbą šioje srityje, bandome išsiaiškinti, ar būtų įmanoma galbūt e, padėti Europos komisijai, parengiant tokias, tokias gairias, dokumentus e, teisėkuros srityje. Bet, kaip jau minėjau, sritis yra labai sudėtinga ir mokslinis komitetas yra teigęs, kad toksikologiniai tyrimai, kurie yra naudojami esant kitiems įprastiniams e, produktams, tie tyrimai gali būti naudojami, tačiau e, rizikos vertinimas turi būti atliekamas kiekviena, kiekvienos dalelytės atžvilgiu atskirai. Ir mes jau yra, er, esame įvertinę dvi paraiškas dėl nano detalyčių. Kalba eina apie maisto pakuotės. Ir tuo konkrečiu atveju, dėl to konkretaus produkto mes teigiame, kad tikėtina, jog jokio pavojaus vartotojams nekyla, nes nano detalytės neišsiskiria iš pakuotės ir nepatenka tokiu būdu į maistą. Taip pat gavome kitą paraišką dėl nano detalyčių, dal, dalelyčių e, naudojimo pašaruose ir mes atsakėme, kad neturime pakankamai duomenų, kad galėtumėme atlikti rizikos vertinimą dėl informacijos apie maistingumą. Jūsų klausimas buvo susijęs apie informavimą apie maistinės medžiagas. Mes, mokslinės, mes kol kas, išvad, kol, kol kas iš, išvadų nesame pateikę. Konsultuojame su komisija ir valstybėmis narėmis nes e, kol kas e, mes negalime priimti sprendimo dėl mytybinių profilių, tą daro valstybės narės ir komisija ir mes padedame komisijai Atliekant šį darbą mes naudojame duomenis, kuriuos esame sukaupę EFSOje ir įvertiname įvairius mitybinių profilių planus. Ir tiksliai negaliu atsakyti į jūsų klausimą dėl to, ar viskas vyksta teisinga linkme, rizikos vertintojas turi tokį sprendimą priimti. Mes tiesiog komisijai pateikėme mokslinės išvadas ir toliau padedame komisijai įvertinti sistemos e, patikimumą. Teisinga, kad tas darbas, kurį mes atliekame, vis dažniau yra susijęs su tomis sritimis, kurios nebūtinai na, tiesiogiai yra susijusios su maisto sauga, bet netiesioginį poveikį daro šiai sričiai. Tikriausiai visi žinote aplinkos ir sveikatos ryšį santykiai ir aplinkos užteršimas iš tiesų turi įtakos mūsų maisto saugumui, taip pat maisto apsaugos procesai gali turėti įtakos aplinkai. Taigi kol kas mes vis na, aktyviau dalyvaujame aplinkos rizikos vertinimo srityje, tačiau mūsų įgaliojimai uh, tikrai nėra išplėsti ir neviršyje tų įgaliojimų, kurie yra pateikti mūsų įsteigimo reglamente. Tiesa, kad EFSA teikia genetiškai modifikuotų organizmų kultivavimo aplinkai poveikį vertina ir taip pat mes vertiname maisto priedų, prie pašarų priedų e, poveikį aplinkai. Taip pat e, reguliariai įvertiname taršalų, tokio kaip kadmio švino poveikį aplinko, buvimą aplink, aplinkoje ir jų poveikį e, maisto grandiniai. Dabar kalbant apie bites, teigiate, kad tai mums netitenkantis rytis, tačiau e, gyvūnų sveikata irgi yra mūsų darbo sritis. Ir 10-mečio krizės e, gyvulinkystės srityje iš tiesų įrodė, kad tai, kas vyksta ūkiuose, kas, kas vyksta su galvėjais gyvūnais, kad tai be jokios abejonės daro įtakos ir mūsų maisto saugumai, ir saugumai, taigi tai yra mūsų kompetencijos dalis ir svarbu pripažinti, kad pesticidų naudojimas, taip pat gyvūnų lygos gali turėti didelės įtakos bičių sveikatai. Dėl to neseniai mes pradėjome bendradarbiavimo projektą su valstybėmis narėmis, būtent reikalaujant komisijai ir kelioms valstybėms narėms, pagal kurį mes pirmiausia renkame duomenis, o po to juos analizuojame, padedame valstybėms narėms geriau nustatyti, dėl kokių priežasčių kyla bičių sveikatos problemos keliose ir netgi daugelį valstybių narių. Ir bičių spiečių nikimas, kuris yra akivaizdus keliose valstybės narėse. Taip pat norėčiau paminėti, kad genetiškai modifikuotų organizmų srityje mes atnaujiname gairinius dokumentus, tai yra tie dokumentai, kuriuos rengėme mes ir mūsų genetiškai modifikuotų organizmų e, tyrimo komisija. Mes atnaujiname rizikos įvertinimo metodiką, nes labai svarbu tą, tą metodiką e, padaryti labai tikslę. Ir aišku, mes taip pat atsižvelgiame į naujausius e, poslinkius e, mokslo srityje, taigi tuos gairinius dokumentus atnaujiname, e, rengiant rizikos metodiką. Ir praeitais metais mes atnaujinome tą skirsnį, kuris yra susijęs su aplinkosaugos rizikos vertinimu. Tai yra mūsų rizikos vertinimo genetiškai modifikuotų organizmų srityje dalis. Ir taip pat mūsų buvo paprašyta parengti ilgalaikio poveikio analizę genetiškai modifikuotų organizmų srityje tam, kad būtų įvertintas ilgalaikis poveikis, ilgalaikio poveikio rizika ir mes tuos dalykus jau esame įtraukę į savo rizikos vertinimo strategiją, tačiau sritis iš ties yra labai sudėtinga, nes ilgalaikis laikotarpis reiškia, kad reikia kaupti, surinkti duomenis per ilgą laikotarpį mm, apie genetiškai modifikuotų organizmų poveikį ir mes dabar turime dešimties metų patirtį naudojant genetiškai modifikuotus organizmus. Ir kaip žinote, pareiškėjai valstybės narės turi stebėti ir parengti stebėsenos programas aplinkosaugos rytyje, taigi remiantis tais duomenimis. Kiekvienos paraiškos atveju mes įvertiname GMO poveikį aplinkai, tačiau mūsų gariniai dokumentai yra nuolatos atnaujinami tam, kad na, būtų panaudota pati naujausia metodika. Na, o tai, ką teigia mokslininkai šiandieną, gali pasirodyti neteisinga rytoj. Taigi mes negalime stabdyti rizikos vertinimo dėl to, kad mokslininkų išvados pasikeis rytoj. Mes tiesiog teigiame tai, ką žinome dabar ir aišku, suvokiame, kad e, šias rytį yra daug neiškumų. Taip pat jūs kalbėjote apie galinių e, dokumentų atnaujinimą. Jie bus skirti tam, kad GMO poveikio vertinimas būtų dar tikslesnis. Taigi mes toje srityje e, sieksime pažangos. Na ir bendrai e, norėčiau paminėti, kad žinoma turime stiprinti savo veiklą visose srityse, ypatingai naujose srityse, tokiuose kaip nanotehnologijos, GMO, klonavimas. Ta metodika, kurią naudojame rizikos vertinimo srityje, turi būti atnaujinta ir, aišku, turime įvertinti mokslininkų išvadas, remiantis e, moksliniais, esamais turimais moksliniais duomenimis. Okay, uh, Ačiū dar keturi norintys užduoti klausimus. Nariai mano surašė ponė Liotard. Ja, dank wel, voorzitter. En Katrien, bedankt dat je hier weer bent. Uh... Ačiū. Katrin, noriu padėkoti už tai, kad vėl esate mūsų komitete. Taip pat noriu padėkoti Jums už Jūsų pastarųjų dviejų su pusės metų veiklą. Uh, Mes palaikėme ryšius ir jūs nulatos lankėtės Europos, parlament, Europos parlamente. Noriu pasakyti naujiems nariams, kad, kad kuomet, jeigu mes turime kokiu nors klausimu, tai EFSA labai sparčiai reaguoja, bandydama pateikti atsakymą. Ir mes palaikome nuolatinius ryšius ir visada sulaukėme iš jūsų atsakymus į savo klausimus. Žinau, kad E, taip pat dėl kai ko jūsų institucija buvo kritikuota, aš noriu prisiminti tas pastabas ir tikiuosi sulaukti tie, mm, aiškus atsakymo. Pastaruoju metu girdžiu a, įvairiausių istorijų apie a, sodos glutamatą, apie jo naudojimą, taip pat apie skonio stip, stipriklius noriu paklausti jūsų, ar galite, ar galėtumėte kažką pasakyti apie tai? Nes atrodo, kad ta medžiaga yra alergenas. Ir, ir na, kenksminga žmogaus sveikatai. Noriu paklausti, ar jūsų agentūra yra tyrusi e, šią medžiagą? Gal galėtumėte pristatyti naujausias tendencijas? monos, kalbu apie mono sodos glutamatą. Taip pat noriu pasakyti dar kartą, kad nors ir visada tinkamai atsakote parlamento užklausimus, pastar, pastarai kartą parlamentas klausė, ar jūs vykdote nepriklausomą tyrimą, kad išsiaiškintumėte, kaip u, užtikrinamas jūsų organizacijos aprūpinimas e, personalu. Tai yra, ar mes savo ruoštų paprašėme, kad komisija išsiaiškintų, ar, ar laikomasi visų reikalavimų ir kriterijų šioje srityje. Ir aš noriu užduoti štai kokį klausimą. Ar galime tikėtis kito tokio išsamaus tyrimo, kurio tikslas būtų išsiaiškinti, ar, išspr ar, ar išspręstos visos problemos su apsirūpinimu darbuotojais. Dėl mytybinių maisto produktų profilių mums teigiama, kad e, čia reikėtų tikėtis naujovių. Ar iš tikrųjų taip ir yra? Apie aspartamą. Ačiū e, Žinau, kad jūs, jums yra tekę dalyvauti sudėtingose diskusijose ir noriu padėkoti jums už jūsų darbą praeitie. Taigi toliau, ponia Grostet. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone direktorė, jūs e, visada malonu matyti mūsų komitete. E, šiaip jau čia daug buvo paliesta temų, kurios man rūpi, tačiau norėčiau pateikti klausimą dėl naujoviškų maisto produktų. Jūs teikiat, išduodat leidimus, e, būtent pateikiant į rinką naujų, naujoviškus maisto produktus, esate tokia centrinė, svarbiausia institucija. Aš žinau, kad kiekvienais metais jums pateikia tam tikra, pateikiamas tam tikras skaičius paraiškų, e, tai yra apie tokius, dėl tokių maisto produktų, kurie dar neįprasti Europoje, kurie, kuriuos pateikia maisto e, pramonės e, atstovai. Ar jūs turit skubos pagreitintą procedūrą, pagal kurią jūs išduodat leidimus tokiems e, naujoviškiams produktams, kadangi aš įsivaizduoju, tokios procedūros kartais reikia dviem tokiais atvejais. Uh, nes kartais šiaip jau, kai Europoje, sakykime, neišduodamas leidimas vienu atveju, arba kitu atveju, kai reikia tiesiog palaikyti tam tikro teigiamo naujoviško produkto gamybą ir, ir, ir, ir sklaidą. Bet aš įsivaizduoju, kad tai jums papildomas darbo krūvis, jūs ką tik minėjot, kad turi daugiau vis įgaliojimų. Uh, Tačiau iš tikrųjų, ar jūs turit reikiamų išteklių, kad prisimtumėt štai ir šią atsakomybę, išduodant leidimus dėl naujoviškų maisto gamin, gaminių? Ir norėčiau taip pat išgirsti, kiek jūs pasinaudojat ekspertize žiniomis, kurias turi sukaupę nacionalinės atitinkamos maisto saugos e, agentūros. Kaip, kaip, kaip būtent e, lei, išduodant leidimus dėl tokių produktų, kaip, kaip derinami veiksmai tarp jūsų ir nacionalinių saugos e, agentūrų. Ačiū. Ačiū, ponė direktorė, kad šiandien atvykon pas mus. Turiu nediduką klausimą dėl nanotehnologijos ir dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Dėl nano e, medžiagų jūs e, šiaip jau, jau išduodat nuomonės dėl tokių medžiagų, tačiau ar e, iš tikrųjų jau šiuo metu žinoma, kad apie 150 tokių nanomedžiagų naudojama kosmetikos produktuose ir maisto produktuose ir juolab mes dar neturim patikimos informacijos, ar, ar tai neramin, ar tai tikrai galėtų neraminti. Na, o pirmas klausimas. Antras dėl genetiškai modifikuotų organizmų, metodologijos produktų. 2008 metais mūsų ministras e, pareiškė, kalbėjo, tai yra savotiškai kritikavo EFSA dėl e, mokslinių tam tikrų nuomonių, e, tai yra išdavimo, tai yra valdymo, e, valdymo tam tikrų trūkumų. Ir, ir sakykime, šiuo atveju kad šiuo atveju vėlgi, ar, ar parlamentas taip pat ne, neturėtų žinoti apie tam tikras mokslinės abejonės, kurios neišvengiamai kyla e, kal, įvertinant GMO. Na ir kitas dalykas susijęs su GMO. Ar iš tikrųjų nebūtų galima taip pat e, pasirūpinti tuo, kad dėl GMO nuomonę išduotų dar ir antra darbo grupė po tam tikros pirmos nuomonės. Na, o dabar dėl jūsų paminėtos ataskaitos apie genetiškai modifikuotus organizmus, leidimų jiems išdavimus. Tad klausimas būtų toks galbūt tam, kad, būtų, kad užtikrintumėt e, rizikos įvertinimo e, objektivumą, išduodant leidimus GMO ir tam tikrai kitai genetiniai medžiagai. Kad ir šiandien, šiuo, šiandien iš tikrųjų mokslininkams tai yra kartais kyla labai, tai yra didelių problemų prieinant prie tam tikrų um, medžiagų, kurių pagrindų jie tada galėtų uh, vis dėlto uh, vis dėl pateikti objektyvų įvertinimą, tad šiuo atveju ar, ar nereikėtų pasirūpinti geresnę mokslininkų prieigą. Tad vienas klausimas buvo dėl metodologijos, klaus, metodologijos dalykų. Jūs žinot, kad daugelį valstybių narių iš tikrųjų labai sunku e, šiaip jau žinoti, kas yra daroma stebėsenos rytyje. Ir trečias e, klausimas. Jūs ne per seniausiai e, išdeig, išdavėt, išdavėt teigiamą leidimą dėl naujų GMO Ir čia kalbama apie trečios kartos tam tikrus genetiškai modifikuotus produktus, kurie, e, kurie, vartoja, kurie vartojami kaip herbicidai ir pesticidai. Tačiau šiuo atveju nebuvo atliktas iš, joks iš ankstinis e, tyrimas. Ar tai iš tikrųjų netrodo problemiška išduoti teigiamą leidimą e, naujos kartos GMO vartojamiems kaip herbicidams ir pesticidams, neįvertinus tokių organizmų poveikio žmog, žmonių sveikatai? Tas klausimas yra tikrai labai svarbus ir tikrai šiaip daugelis, daugeliui mūsų kyla. Norėtume norėtume išgirsti jūsų atsakymų, ypač kaip žinom, kad pesticidų klausimas vis karščiau aptariamas Europoje. Kodėl dabar šiaip jau vienu e, atveju pesticidai tarsi e, pagal jūsų veiksmus nekelia problemų ir, ir, ir kitais atvejais e, vis dėlto jie uždrausti? Ačiū. Pirmiausia, ponė pirmininkė, norėčiau labai padėkoti už tai, kad e, jūs pateikėt informacijos ir norėčiau padėkoti direktoriai už tokį labai platų e, agentūros veiklos pristatymų. Aš norėčiau pateikti klasi, klasikinį klausimą susijusi su pašarų gamyba ir turiu galvoje m, mm, priedus, pašarų priedus. Ar jūsų agentūra ir toliau skiria didelį dėmesį tam. Ar jūs žinot iš tikrųjų, kokie, kokį poveikį tokios, paš, tokie pašarų priedai turi mėsos kokybei ir kartu per mėsą kokį poveikį daro vartotojų sveikatai. Turiu galvoje vartotojų e, alergiją e, tokiems maisto produktams ir panašiai. Ačiū, ponė pirmininkė. Vittorio Prodi. Grazie, prezidentė, grazie, signora. Ačiū, pirmininkė. Taip pat noriu padėkoti mūsų šiandienos svečiui, poniai Lanel. Turiu klausimą dėl žymėjimo etiketėmis. Jis yra aktualus, kalbant apie maisto produktų saugą. Paprastai etiketėje pateikiama informacija yra ribota. E, ten mažai pateikia informacijos apie maisto gaminio mytybinę vertę. Kaip užkirsti kelią tokiems atvejams, kad nesveiki maisto gaminiai būtų laikomi sveikais? Tai yra kaip skatinti žmonės tinkamai maitintis. Kalbant taip pat ir apie maisto gaminius, kurie neturi etikėčių, pavyzdžiui, daržovės ir vaisius, paprastai ant jų etikėčių nebūna. Nežinau, ar tokios užduoties turėtų imtis jūsų agentūra. Ir man atrodo, kad jūs neblogai susidorotumėt su tokia užduotimi. Juk būtų gerai, kad Europos piliečiai būtų tinkamiau informuojami apie tai, kad, jie, kad jų mytyba būtų labiau subalansuota. kalbu apie dabar ypač didelę grėsmę kilančiam žmonių sveikatai, tai nutukimas. Prašau, vėl suteikiu žodį Jums. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti Jums už Jūsų šiltų žodžius, ponė Jūta. Kalbant apie sodos glutamatą, negaliu atsakyti Jūsų klausimą dabar. Galiu tik pasakyti, kad mes imamės peržiūrėti visų maisto priedų mm, saugą. Kalbu apie visus priedus, kuriuos galima teikti į rinką ir to paprašė komisija. Pradėjome nuo, mm, daž, nuo da, dažų, nuo maisto produktus dažančių medžiagų ir pavyzdžiui galiu pasakyti, kad Southamptono tyrimuose panaudotos, panaudoti kai kurie maistiniai dažai, jų, tyriant juos paaiškėjo, kad kai kurie iš jų yra kenksmingi. Taigi mes peržiūrėsime visus maisto priedus ir kai tik tai grįšiu į Parmą, galėsiu suteikti daugiau ir tikslesnės informacijos, ko, kiek esame pažengę tirdami sodos glutamatą. Ir kuomet bus iš naujo įvertintos jo savybės kalbant apie mūsų agentūros darbuotojų kolektyvą, tai dabar jau baigėsi mūsų organizacijos augimo pirminis etapas, mūsų yra 430 žmonių ir tai beveik, tai beveik yra maksimalus darbuotojų skaičius mūsų organizacijoje. Mums galbūt dar reiktų pasamti 20-30 papildomų darbuotojų. nuo pat pradžių stengiamės pritraukti žmonės, kurie turėtų mokslinio darbo ir darbo informacijos srityje patirties, o nuo 2008-ųjų ėmėme matuoti, vertinti organizacijos patrauklumą ir, ir darbuotojams, ir darbuotojo akimis, ir, ir eksperto akimis. Uh, Pavyzdžiui, dabar kasmet išsia, mm, at, atliekame tyrimą savo darbuotojų tarpę, tai yra išdėlėme anketą ir, ir aiškinamės jų nuomonės. 2008-aisiais buvo mm, atliktas antras tyrimas, išsiuntinėjome apie šimtą klausimų darbuotojams. Dar kartą E, tą patį kartosime šių metų lapkričio mėnesį ir bandysime išsiaiškinti, ar mes išliekame patrauklią organizaciją. Apibendrindama noriu pasakyti, kad pirmojo tyrimo rezultatai buvo, sakyčiau, teigiami. Pavyzdžiui, 87 procentai mūsų darbuotojų atsakydami į klausimus pareiškia, kad jie yra patenkinti dirbdami EFSOje ir kad jie didžiuojasi galimybę dirbti toje organizacijoje. Jūs taip pat kalbėjote apie augantį darbo krūvį mūsų organizacijoje. Mes esame pakankamai jauna institucija, mums reikia kurti bendrą darbo kultūrą, bendrą mūsų institucijos viziją. Mes taip pat plėtojame savo darbo išteklių politiką ir pasiekėme nemažos pažangos šiuo klausimu. Uh, Taip pat norėčiau pridurti, kad mums, man atrodo, pavyko išlaikyti tam tikrą apykaitą. Tai sakyčiau irgi dar vienas iš momentų iliustruojančių mūsų organizacijos patrauklumą. O jeigu jūs norite detalesnės informacijos, galėsiu atsiųsti jums kitos darbuotojų apklausos rezultatus, kurią pradėsime už kelių savaičių. Dėl aspertamo. 2008 metais patikėme nuomonę dėl to maisto priedo saldiklio saugumo. Kaip jūs žinote tikriausiai, tai yra labai prieštaringai vertinamas maisto priedas ir jo klausimu, ypač reikalaujant Junktinį karalystį, mes nusprendėme aiškintis Ar galėtumėme pasiremti kai kuriais atvejais, apie kuriuos praneša valstybės narės, tai yra apie tai, kad tas priedas sukelia tam tikrą alergiją ir e, neigiamą reakciją. Jungtinė karalystė mums teikia inform, informaciją apie tai. Informacija apie tai yra skleidžiama informacinėme tinkle 27 valstybėse narėse. Taip pat mes parengėme mokslinį pranešimą šiuo klausimu, kuris visuomeniai bus e, prieinamas konsultacijoms. Mes neturime kažkokių labai didelių abejonių, tačiau būdami atvira organizacija, manome, kad svarbu šiuo kontroversišku klausimu stebėti, kaip kaip šis priedas veikia sveikatą rem, ir tai darome remdamiesi e, kai kurių valstybių narių pranešimais. Pone Grostet, iš tikrųjų reglamentas dėl naujoviškų maisto produktų padidino mūsų darbo krūvį, nes darbas yra vykdomas centralizuotai. E, Taip pat kalbant apie leidimus novatoriškiams maisto gaminiams įvežamiems iš trečiųjų šalių, ši procedūra yra tokia, kad įrodinėjimo našta tenka mums. Mes turime įrodyti, kad novatoriški tie naujoviški maisto produktai gali būti kenksmingi žmogaus sveikatai. Kitu tarpu kitais atvejais tas importuotojas, kuris nori įvežti šį gaminį, turi įrodyti, kad, e, tarkim, gaminys yra nekenksmingas žmogaus sveikatai. Kalbant bendrai ir kalbant apie naujoviškus maisto produktus, reiktų pažymėti, kad mus palaiko biudžetą tvirtinančios institucijos, ypač parlamentas. Ir iš tikrųjų, iki šiol mes negalė, neturėjome jokių nusiskundimų dėl mūsų institucijos finansavimo. Tačiau atsižvelgiant į augantį darbo krūvį, ypač į krūvį augantį dėl naujai primamų teisės aktų, pavyzdžiui, dėl, dėl reglamento, dėl naujoviškų maisto produktų, taip pat teisės aktas dėl fermentų, mes tikimės šimtų paraiškų šiuo klausimu, taip pat um, sumanių ar išradingų uh, ir saugių pakavimo medžiagų teisės akto, taip pat teisės aktų susijus, dėl, te, dėl teisės aktų, dėl e, kai kurių medžiagų perdarbimo, taip pat e, pašarinių medžiagų priedų teisės akto mes mums reikės peržiūrėti netrukus 2500 e, pašarų priedų, taigi tai reiškia, kad mums prireiks papildomos paramos mes stengiamės optimaliai išnaudoti e, turimus išteklius. Mes ne tik prašome papildomų išteklių, bet mes bandome maksimaliai išnaudoti tai, ką jau turime. Ir mes siekiame pažangos ir toliau tobuliname paraiškų, kurių sulaukiame peržiūrėjimą. Bendradarbiaujame su nacionalinėmis mokslininkų organizacijomis, kurias jūs ir minėjote. Uh, mes prašome nacionalinės maisto saugos agentūras arba kažkokias mokslinės organizacijas valstybėse narėse pagelbėti mums, ypač um, nagrinėjant įvairias, peržiūrint įvairias paraiškas. Mes tai, laik, taip pat laikome EFSOS ištekliais. Tačiau atvirai kalbant, noriu pasakyti, kad ateitie mums gali prireikti papildomų išteklių, jeigu paraiškų skaičius ir toliau taip auks. Taip pat jeigu sieksime įtraukti daugiau valstybių narių į savo darbą, pasiremti platesnių, platesnių ekspertų ratų, mums reikės papildomio finansavimo ir nacionalinėms e, maisto agentūroms ir nacionalinėms mokslinėms organizacijoms. Kalbant apie nanotehnologijas ir nanodalelės, noriu pasakyti, kad na, mes čia esame nemažai nuveikę. Nanodalelės, kurios gali patekti į maisto produktus ir pašarus arba um, susiliesti su maisto produktais jų gamybos grandinėje, taip pat kitose srityse, tokiose kaip kosmetikos uh, gamyboje, bet tas rytis jau aišku nepriskirtina mūsų kompetencijai. Ir be abejo, mus gali dominti informacija skelbiama kitose sritise, ji gali būti aktuali vertinant nanodalelių riziką maisto grandinėje. Tačiau mes nevertiname, netirėme nanodalelių išskyrus tuos atvejus, jei jos yra maisto gaminiuose, pašaruose arba jos dalyvauja maisto produktų gamybos grandinėje. Dėl genetiškai modifikuotų organizacijų uždavėte daug klausimų. Pradėsiu nuo tarybos 2008 metų gruodžio mėnesio rekomendacijos. Toje rekomendacijoje taryba rekomenduoja teikia rekomendaciją taip pat dėl ir rizikos vertinimo e, atliekamo ES lygmenių ir mūsų organizacijos atliekamo rizikos vertinimo. Mes atidžiai išnagrinėjome tas rekomendacijas. Visų pirma, manome, kad jos skirtos paremti mūsų organizacijos darbą, nes ten ypač akcentuojama akcentuojamas mokslinio rizikos įvertinimo vaidmuo. Uh, jo svarba šioje srityje. Tai yra procedūros dalis ir tai yra labai svarbus jos aspektas. Mes vykdome kai kurias tarybos rekomendacijas, ypač dvi svarbias rekomendacijas liečiančias mūsų darbą. Tai yra toliau stiprinti mūsų darbo skaidrą, skaidrumą ir mes e, kiek įmanydami stengiamės šioje srityje. Pavyzdžiui, rugsėjo 14 ir 15. Briuselėje buvo surinkta konferencija, kur dalyvavo įvairių sričių mokslininkai, mūsų ekspertai, bei taip pat valstybių narių ekspertai, dalyvaujantis atliekant GMO rizikos vertinimą, taip pat pramonės atstovai bei nevyriausybinių organizacijų ekspertai, pavyzdžiui, Greenpeace, E, Europos aplinkosaugos biuro atstovai. Kitas mūsų tokio darbo pavyzdys, tai penktadienį Parmoje įvykė susitikimas, kur buvo Greenpeace and Friends of the Earth organizacijų atstovai. Ir draugė su mūsų organizacijos atstovais kalbėjomės apie nanotehnologijas, nes mes esame paskelbę savo nuomonę šiuo klausimu, kai kurios organizacijos pateikė savo vertinimus, mes aptarėme galimas rizikas. E, taip pat kalbėjome apie kitą GMOLL. E, LL ryžiai 62. Ir Aš sutinku su jumis, kad mums reikia dėti kuo daugiau pastangų. Mums reikia, kad rizikos valdymas būtų kiek įmanoma intensyvesnis, kad būtų remiamasi EFSA nuomonė ir mums reikia rinkti, surinkti kuo daugiau domenų, užtikrinant e, stebėseną ir kontrolę. Su Greenpeace ir Friends of the Earth organizacijų atstovais kalbėjome apie tai, kaip mes dirbame ir kaip įgyvendiname tarybos rekomendacijas dėl rizikos vertinimo. Dar, vienas, dar viena svarbi tarybos rekomendacija, tai e, liečia dar, mūsų darbą su valstybėmis narėmis. Jūs tikriausiai žinote, kad mes bendradarbiavame su ekspertais iš valstybių narių ir mes siekiame, kad savo nuomonėse aptartumėme visus klausimus, kuriuos mums užduoda valstybių narių ekspertai. Ir, pavyzdžiui, dabar parengėme priedą, taip vadinamą G priedą, kuris tapo labai ilgas ir ten sugrup, sutelkėme visus valstybių narių patik, atstovų patiktus komentarus ir pabandėme juos atsakyti glaustai. Glau dar kalbant apie GMO, bei visas rytis, kalbant apie visas rytis, kuriuose mes dirbame, mes siekiame atspindėti ir mažumos grupės nuomonė. Mūsų sukurtos darbo grupės dirba, pavyzdžiui, keletą mėnesių ir ne visada pavyksta užtikrinti konsensusą savitarpio supratimą. Žinau daug pavyzdžių, kuomet vienas ar du tokios darbo grupės nariai laikosi mažumos nuomonės. Taip yra buvę, pavyzdžiui, darbo grupėje, kuri domėjosi gyvūnų gerovė ir sveikata. Pastaruoju metu, rengiant bendrą nuomonę dėl GMO, Ir taip pat, e, kalbant apie atitinkamą riziką susijusią su atsparumu mikroorganizmams, GMO organizmo atsparumų mikroorganizmas ir kaip tai gali atsiliepti aplinkai. Taip pat buvo išreikšta mažumos nuomonė ir jeigu yra tokia mažumos nuomonė, mes visada ją minime savo nuomonėje, ją pristatome ir visada ją skelbėme visuomeniai, taigi neslėpėme tokios informacijos. Ir tai yra viena iš gairių, kurią vadovaujamės visame savo darbe. Taip pat kalbant apie tai, kaip mes dirbame, mes visada garsiai išsakome dviejonės. Kaip jau sakiau, mokslas iš esmės yra klausimų uždavinėjimas ir dviejonių svarstymas. Ir todėl vertinant riziką ne visada galime pasakyti, kad yra taip ar taip. Kartais mums trūksta duomenų, kartais mes tiksliai negalime pasakyti. Ir mūsų mokslininkų komitetas yra parengęs gairias, kaip, rengti, kaip darbo grupės turė, tai turėtų rengti nuomonės ir kaip išdėstyti abejonės dėl tam tikrų aspektų konkrečioje srityje. Be abejo, kai kuriuose sitise tai yra ypač sudėtinga. Pavyzdžiui, kalbant apie naujas technologijas. Čia galime dėl daug ko nebūti tikri. Pavyzdžiui, kalbant apie klonavimą, mes turėjome tikrai labai mažai informacijos ir buvo labai sunku pateikti rizikos vertinimą, nors mes ir pasakėme, kad remdamiesi mums prieinamais duomenimis ir atsižvelgiant į tai, kad na, abejonių yra daug. Vis dėlto, kalbant apie maisto saugą, klonavimo technologijų kontekste, kad maisto saugos problemų čia neturėtų kilti. Mes nebijome iššūkių. Manome, kad mokslas yra iš esmės diskusijos, debatai ir mes norime pristatyti savo argumentus ir siekiamas, kad vyktų kokybiškas dialogas. Jūs minėjote vieną atvejį, kaip e, buvo, buvo paskelbtas straipsnis mokslinėme žurnale dėl metodų naudojamų įvertinant GMO riziką. Kai tik tas straipsnis pasirodė, mes e, su ekspertais, EFSOje bei nepriklausomais ekspertais, statistikos ekspertais, nes šiandien bus kalbama apie statistinius metodus, kuriais naudojamės. E, išsiaiškinome, koks buvo tos studijos poveikis ir mes palyginome du statistinius metodus, e, tą, kurį naudojo EFSA ir tą, kuris buvo aprašytas e, pasirodžiusiame straipsnėje. Ir nors mes pripažinome, kad studija pasirodžiusi tame žurnale buvo aktuali ir kad jos rezultatais galima naudotis, kad tai yra geras metodas. Mes vis dėlto priėmė išvados, kad ji neturėjo, kad ji nepaveikė mūsų rizikos vertinimo, nes nebuvo didelių biologinių skirtumų tarp tų dviejų statistinių metodų. Aš, na, galbūt čia jau pradedu kalbėti tokiais uh, specifiniais terminais, bet noriu akcentuoti, kad mes niekada nebijome iššūkių ir uh, kai kurie gaminiai ilgą laiką naudojami, pavyzdžiui, Europoje, tačiau atspisirodžius naujai moksliniai informacijai visada reikia to gaminio statusą e, iš naujo persvasti. Taip atsitiko su maisto skonį. Mm, maisto skonį išryškinančiomis medžiagomis. E, Kaip jau sakiau, mes rengiamės ir toliau dirbti panašiai. Tačiau, kalbant apie stebėsinos programas, mes ne, neatsakome už tokių stebėsinos programų kūrimą. Bet mes do, naudojamės, tačiau mes domimės, kaip um, stebima kaip stebimas kai kurių mm, GMO naudojamas, minėjau tą LL RAIS 62. Kalbėjote apie GMO, kurie yra pakantus herbicidams, kaip NK603. Um, buvo paprašta stebėti šį GMO. 93 mėnesius ir mes atnaujiname turinę, turimą informaciją. Taip pat noriu pasakyti, kad mes labai tiksliai esame aprašę kada mūsų, namo, kada mūsų nuomonė yra tinkama prašyti papildomo stebėjimo, papildomo medžiagos tyrimo. Aš detaliai nepristatinėsiu visų kriterijų, bet noriu pasakyti, kad mes nuolatos rekomenduojame tokias, tokius papildomus tyrimus genetiškai modifikuoto organizmo atveju ir tai atitinka tarptautinės rekomendacijas, ypač ESBO e rekomendacijas. Žinau, EBPO rekomendacijas. Uh, Mes nevengiame rizikos vertinimo klausimo, bet kalbant apie tą genetiškai modifikuotą organizmą, kuris buvo pakantus herbicidams, tai mes rekomendavome tolesnę testinę jo stebėseną, nes reikia užtikrinti, kad e, tas atsparumas kažkaip tai nemutuos, nepasikeis aplinkoje. Esu pasirengusi patikti papildomą informaciją, jeigu kuriuos klausimus neatsakiau dar. Das war die Fragerunde an Sie. Sie haben ausführlich. Ačiū labai. Jūs pateikėte mums labai išsamius atsakymus ir jūsų agentūra iš tiesų yra labai populiari. Ir džiaugiuosi, kad 87 procentai personalo narių džiaugiasi darbu agentūroje iš principo suprantu, kodėl. Rūpinimasis tuo, kad žmonės valgytų saugų maistą, yra, turi būti, na, tas darbas susijęs su tam tikrų pasiaukojimų. Ir 27 valstybėse narėse žmonės turi būti įsitikinę, kad pirkdami maistą jie valgys e, saugų ir sveikatai nekenksmingą maistą. Taigi po jūsų išsamių atsakymų. Mes koordinatorių posėdėje apsispręsime, kuris asmo bus atsakingas santykiams su EFSOS agentūra. Pone Leotard anksčiau puikiai atliko šį darbą, galbūt ji ir dar kartą užim šias pareigas. Kas dviejų su pusę metų e, mes peržiūrime savo e, darbų ir pareigybių portfelius ir žiūrėsime, kas na, užims tas pareigas um, vėliau. Taigi dar kartą dėkoju Jums ir mes vėlgi susitiksime arba čia komitete, arba susitiksime Jūsų agentūroje Parmoje. Dėkoju, kad atvykote. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute eher eine ziemlich kurze Mėly kolegos, Dabar iš karto perėsime prie penktojo darbo tvarkės punkto. Tuo klausimu aš pats esu pranešėjas ir dėja turiu išvykti, nes turiu reikalų kitur. Taigi penktasis punktas pagal komitologijos procedūrą parlamentas turėjo parengti rezoliuciją, peržiūrėti teisės aktus ir pasiūlyti kitus teisės aktus tam, kad parlamentas galėtų įgyvendinti savo prerogatyvas pagal komitologijos procedūrą. Tai vadinamasis omnibus, ta, taip vadinamoji omnibus sistema. Ir šiame pakete e, komisija mums pasiūlė dvi direktyvas, e, bandant išsiaiškinti, ar mūsų prerogatyvos yra išsaugotos. Pirmiausia, direktyva dėl gyvūnų sveikatos, bendrijos priekybos srityje ir kita direktyva buvo susijusi su galvijų e, sritimi. Ir jūri komitetas yra atsakingasis, mes išsiuntėme jiems savo išvadas. Sekretariatas peržiūrėjo visus devynis punktus. Ir mes kiekviename iš tų punktų teigiame, kad reguliavimo procedūra reikalinga su tikrinimo išlyga. Ir tai reiškia, kad mes turėsime na, išsiaiškinti, ar tie dalykai patenka į mūsų kompetencijos sritį. Taigi tiek norėjau pasakyti kalbant apie, na, kalbant apie reguliavimo procedūrą su tikrinimo išlyga, čia buvo devyni punktai Ir norėčiau paklausti, ar nėra kitų punktų, paragrafų, kuriuos norėtų, pažiūrėti, e, norėtų pristatyti mūsų na, kolegos, ar nekilo kitų problemų šalia tų devinių punktų. Jeigu ne, tuomet galime galbūt balsuoti dėl visų pakeitimų siūlymų kartu. Ar norime atskirai dėl kiekvieno pakeitimo? Panašu, kad dėl kiekvieno atskirai. Taigi tada balsuosime dėl kiekvieno atskirai. Pirmasis pakeitimas Kas už, prašau pakelti rankas. Ačiū, kas prieš. Susilaikę, primta. Na, manašu, kad ne visi patenkinti tokiu rezultatu. Antrasis pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikę, primta. Trečiasis pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikę, primta. Ketvirtasis pakeitimas, kas už. Ačiū, kas prieš. Susilaikę, priimta. Penktasis pakeitimas, kas už. Kas prieš, susilaikę, priimta. Šeštasis, kas už. Ačiū, kas prieš, susilaikę, priimta. Septintasis, kas už. Ačiū, prieš, susilaikę, priimta. Aštuntasis, už, prieš, susilaikę, priimta. Devintasis, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta taip pat. Taigi dabar balsuojame dėl nuomonės, kas už. Reiks suskaičiuoti. Dėkoju. Kas prieš? Susilaikę. 26 už. Niekas prieš nebalsavo. Viena susilaikė. Priimta. Dėkoju už bendradarbiavimą. Na, o dabar Korindė Baš e, perduodu pirmininkavimą ir grįžtame prie ketvirtojo punkto. Ça marche. Donc, euh, nous sommes saisis d'un. Tad dabar turim nuomonės projektą dėl tarybos, tarybos prisijungimo prie, tai yra dėl Šiaurės rytų Atlanto jūros apsaugos e, konvencijos antro ir trečio priedų susijusių su anglies dioksido srautų saugojimu geologinėse farmacijose. Pranešėja šiuo klausimu yra ponia Ana Rosbach. Aš tuoj pat suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Rosbach, ir iš karto tada suteikiu žodį poniai Rosbach, kad e, pateiktumėt šitą klausimą. Ačiū, ponė pirmininkė. OSPAR turbūt daugelis komiteto narių žinot, kas tai yra. Na, o tiems, kas nežino, tai čia mes kalbam apie konvenciją skirtą Šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugai. Ta taip ji ir vadinama - OSPAR konvencija. OSPAR buvo įkurta e, pasirašant ben, ją ja, bendryjai ir dar 15 ES e, valstybių narių Ji buvo įkurta 1982 metais. O 84 metais konvencija buvo išplėsta, įtraukiant taip pat e, papildomas sritis 1992 metais dvi konvencijos buvo suvienytos, Na, o tada 98 metais buvo priimtas, priimta, priimtas priedas dėl biologinės įvairovės ir dėl uh, kelio, tar, dėl užkirtimo kelio taršai ir taršos panaikinimo. Dabar kas dalyvauja šioje konvencijoje? Tai Belgija, Danija, Vokietija, Prancūzija, Suomija, Airija, Luksemburgas, Niderlandai, Norvegija, Ispanija, Portugalija, Švedija, e, Jungtinė karalystė, Islandija, Norvegija ir Šveicarija. Suomija E, turi tam tikrų išlygų, o Luksemburgas ir Šveicarija dalyvauja dėl to, kad Reinas įteka į Šiaurės Atlantą. Dabar 2007 metais Belgijoje Ostendėje buvo e, priimti konvencijos tam tikri antro ir trečio priedų pakeitimai, kurie susijęs su anglės dioksido sraudų saugojimu žemės gelmių geologinėse formacijose. E, tam, kad būtų galima suteikti šalims juridinę teisę e, atlikti anglės dioksido surinkimą ir saugojimą. Dabar jūs patys galite perskaityti priedų pakeitimų pasiūlymus. Tik tai turiu pasakyti, kad Aš pati, skai, man pačiai skaitant šituos pakeitimus, kyla daugybė klausimų. Ir dabar žiūrint į žemėlapį šitos, ši, šito regiono viso, tai aišku, kad šiaip jau ir vidurio Atlantas taip pat patenka į tą rytų Atlanto regioną. Todėl aš turiu štai tokį klausimą, galbūt ne vien tik tai komisijai, bet aš norėčiau pateikti klausimą ir jums, politikams. Tad klausimai būtų tokie. Ar iš tikrųjų yra atlikti konkretų, konkretus tyrimai, kuriuos atliktų geologai, seismologai, tyrimai, kurie rodytų, jog saugoti būtent anglės dioksido ir kitus produktus jūros dugne iš, tik, iš ties yra saugu. Antai aš turiu taip pat gal brand, e, e, branduolinės medžiagas. Uh, O ka, kokias, kitas klausimas, kokios priemonės tada būtų galimos, jeigu, sakykime, tie produktai išsiverštų. E, kitas klausimas, E, kokia yra rizika, kad ims tekėti medžiagos iš tokių saugyklų ir jeigu pradės tekėti, kaip tai paveiks jūros aplinką. Kitas klausimas, jei nelaimė įvyktų, tai ką tada darytume, kas tada prisimtų atsakomybę už priemonės, kurių tektų imtis, ypač jeigu nelaimė įvyktų tarptautiniuose vandenys, vandenyse, tai šiaip jau mes tada vertinam, turim atlikti atlikti rizikos vertinimą, taip pat galim numatyti tą blogiausio atvejo scenarijų. Be to, kiek iš tikrųjų e, apskritai atsakinga, šiaip jau kiek tai apsimokėtų naudoti tokias požeminės po, po jūros dugnu e, esančias saugyklas jeigu reikėtų, sakykime, pumpavimo darbus atlikti, kas už tai atsakytų, ar, ar tai būtų atskirų valstybių narių e, atsakomybė, ar tarptautinė atsakomybė. Nes čia kalbama daugiau apie šiaip jau apie tam tikrą elgesį už ke, kelio užkirtimą uh, E, užkirtimą simptomais. Bet sakykime, ką daryti, e, kai kalbama apie Kiniją, Indiją, Rusiją, kalbant apie CO2 surinkimą ir saugojimą, galima įsivaizduoti, kad tuos pamino minėtos šalis neturi, neturi pakankamų saugumo standartų. Tai irgi gali kelti problemų. Ir pagrindinis mano klausimas būtų toks ar iš tikrųjų mes kalbam apie geriausią e, būdą spręsti anglės dioksido surinkimo ir saugojimo problemą. Ar mes iš tikrųjų turėtume skirti daugiau pinigų mokslininkams, kad šie rastų kitų būdų, e, kaip būtų galima saugoti įvairia, įvairias atliekas, brandolinės atliekas ir kartu anglės dioksidą. Tad tiek. Ačiū už žodį, ponė pirmininkė. Pone pranešėja, pirmiausia, norėčiau padėkoti Jums už Jūsų e, šitą ataskaitą ir ačiū už tai, kad Jūs prabilot į mūsų, e, į mūsų atsakomybę, e, priminėt mums mūsų atsakomybę, nes manyčiau, iš tikrųjų šiaip mes kaip e, Europos piliečių e, atstovai turėtume atsakyti jūsų iškeltus klausimus. Dabar ponia Morkūnaitė paprašė pirmoji žodžio. Žodis jums, prašom. Pirmininkė, gerbėjami kolegos, leiskit man pristatyti Europos liaudės partijos frakcijos Europos parlamente poziciją dėl šiandien svarstomo dokumento. Uh, Europos liaudės partijų ir Europos e, liaudės partijos frakcija Europos parlamente kaip vieną iš pagrindinių savo tikslų aplinkosaugos ir klimato kaitos rytyje iš, yra išsikėlusios pasaulinės temperatūros kilimą sumažinti daugiau nei dviem laipsniais. Taip pat raginimas sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išlakas į atmosferą 30 procentų. Šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos konvencijos pirmo ir e, antro ir trečio priedų pakeitimuose įtvirtinamas CO2 dujų saugojimo natūraliuose formacijose būdas. Tai yra technologinis žingsnis į priekį, mažinant neigiamus klimato kaitos padarinius. Nuo tada, kai buvo pasirašyta konvencija dėl technologijų pažagos, tapo įmanoma surinkti pramonės ir su energija susijusių šaltinių išmetamą anglės dioksidą jį transportuoti ir šalinti į po jūros dugnu esančias geologinės formacijas ilgam laikui izoliuojant nuo atmosferos ir jūros. Europos liaudės partijos frakcijos vardu sveikinu šią technologijos pažangą ir raginu ES kuo greičiau ratifikuoti šios pakeitimus. Tačiau vis tik norėčiau priminti, jog OSPAR konvencijoje yra įtvirtintas principas, jog bet kokia veikla turi būti vykdoma imantis visų reikiamų žingsnių, užkirsti kelią ir likviduoti taršą taip, kad neturėtų didelių neigiamų pasiekmių jūros aplinkai, žmonių sveikatai ir kitiems teisėtiems jūros aplinkos naudojimo būdams. Labai svarbu vykdant bet kokią veiklą užtikrinti, kad ji neturėtų neigiamų padarinių jūros aplinkai ir žmonių sveikatai. Pati esu iš Lietuvos, šalies prie Baltijos jūros, prie jūros, kuri yra turbūt ko gero labiausiai užteršta ES jūra. Ir šiandien mano šalis, kaip ir kaiminės, gyvenančios aplink Baltijos jūrą, puikiai žino, kokią grėsmę ekosistemai kelia jos dugne dėl neatsakingų žmonių veiksmų susikaupusios kenksmingos medžiagos. Dar labiau baimintis dėl šių medžiagų skatina siekis jūros dugnu tiesti dujotakį Nord Stream ir atsisakymas pripažinti, kad tiesimo jūros dugnu procesas grasina rimta ekologinė katastrofa. Taigi, grįžtant prie šiandienos mūsų dokumento ir sveikindama pastangas mažinti anglies dioksido kiekį atmosferoje ir įtvirtinti tam būtinus pakeitimus teisės aktuose, leisiančius CO2 srautus saugoti geologinėse formacijose, noriu atkreipti dėmesį į atsakomybę dėl jūrų aplinkos apsaugos užtikrinimo bei dar sykį raginu visas šalis vykdysiančias veiklą remiantis mūsų ratifikuojamos konvencijos pakeitimais būti labai atsargiais ir išlaikyti pusiausvyrą, kad siekdamos sumažinti CO2 kiekį jos nepaveiktų jautrios mūsų jūrų aplinkos. Ačiū. Je vous remercie beaucoup, Madame. Labai ačiū, ponia Morkūnaitė, ponas Arsenys. Thank you, Mr. President. Uh, I think that year by... Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, kad mes nuolatos kalbame apie ekosistemų svarbą, sprendžiant klimato kaitos problemas. Ir kita vertus, Mes pateikėme keletą pasiūlymų dėl techninių sprendimų, kurie mums būtų naudingi kokaita. Visada taip pat konstatuojame, kad techniniai sprendimai daro žalingą poveikį aplinkai. Kalbame apie, šiandien kalbame apie anglės dioksido saugojimą. Taip, tai yra kalbame apie technologiją, kuri dar praktiškai nėra išbandyta. Ji gali reikšti nenumatytas neigiamas pasiekmes aplinkai ir vandenynams. Panašus projektai buvo vykdomi Lenkijoje ir Vokietijoje. Buvo bandytos vykdyti ir ten aktyvi pilietinė visuomenė akcentavo, kad, kad poveikis tokių projektų gali būti nežinomas, nenumatytas ir neplanuojamas. O dabar kalbame apie projektą Atlanto vandeninė, kur nėra pilietinės visuomenės. Ir mes esame tie, kurie turime svarstyti ir spręsti, kokiu priemonių reikėtų imtis kad būtų galima užbėgti už akių galimoms neigiamoms pasiekmėms. Man atrodo, kad turime čia kalbėti apie keletą dalykų apie tai, kaip šie, šios medžiagos atsilies bio įvairoviai, ypač vandenino bio įvairoviai. Kalbama, kad tai yra saugiausias, pigiausias būdas, kad tai yra natūralus, saugus kelias švelninti klimato kaitos daromą poveikį. Tuo pat metu noriu vėl grįžti prie uh, svarbiausio šio mėnesio klausimo ir temos Kopenhagos susitikimo. Ir noriu priminti, kad mes esame kritikuojami dėl to, kad nesimame pakankamai priemonių, e, kad mažintumėme ganglės videkinio išlakų kiekį aplinkoje. Taip pat turime tausiau naudoti energiją. Kita vertus, turime įsitikinti, kad mūsų aptariamas projektas nenusiųstų netinkamos žinios, nepaskatintų, pavyzdžiui, priešingų pastangų. Tai, yra, tai gali tiesiog paskatinti nežabotą CO2 mm, šalinimą į aplinką. Kojo Kris Deivisas. Ačiū pirmininkė, aš buvau pranešėjas, kuris rengė geologinių geologinės informacijos saugomo anglės dvideginio pranešimą. Ir praeitais metais jau tas diskusijas rengėme šiuo klausimu, taigi man tiesiog dabar yra kaip tų diskusijų pakartojimas. Na ir pagrindinis prioritetas, kuris turi būti priskiriamas šios technologijos vystimui, yra tas pats. 25 procentai CO2 emisijų Europoje ateina iš anglijas. Šalia to yra kiti šaltiniai iš iškastinio kūro, dujos ir šiek tiek naftos. 40 procentų visų emisijų pagaminamų ES gali būti sumažinta panaudojant pritaikant šią technologiją Kinijoje. Per pastarąjį posėdį girdėjome, kad labai smarkiai buvo išplėsta atsinaujančių energijos šaltinių panaudojimas. Ir ir kaip žinome, kas kelias dienas yra statomos vis naujos e, anglės, anglimi varomos jėgainės. Anglės e, panaudojimas 60 procentų išauks per ateinančius 20 metų. Ir nesvarbu, kiek investuosime į atsinaujančius energijos šaltinius ar branduolinę energiją, vis, vis tiek šiuo misijų iš iškastinio kūro e, problema nebus išspręsta be šios technologijos. Aišku, tos technologijos visi elementai buvo patikrinti. Ir aišku, kol kas ta technologija nėra panaudota plačių mastų e, jėgainėse, bet e, pažangos jau yra pasiekta ir praeitą ketvirtadienį komisija pateikė savo rekomendacijas dėl e, dar kelių naujų demonstracinių pardomųjų projektų ir apie tos projektus detalesnės informacijos gausime per kelias dienas, bet pagal Reuters agentūrą yra planuojama 180 milijonų eurų skirti kiekvienam tų projektų, tai bus europinė subsidija Junktinėje karalystėje, o Olandijoje, Lenkijoje, Ispanijoje ir Vokietijoje ir taip pat Italijoje bus atliekami šie projektai ir iki spalio pabaigos komisija ir taryba tikimės susitars dėl to, kaip panaudoti likusią subsidiją, e, kurią skyrė ir Europos parlamentas, tam, kad būtų panaudotos ir e, apvežnių taršos leidimų sistemos lėšos, galbūt net 6 milijardai eurų galiausiai bus skirta tiems parodomiesiems projektams. Ir mes tikimės, kad bent jau aš tikiuosi, kad dėl šio paketo bus susi, paketo susitarta iki spalio pabaigos ir bus pasiūlyti konkretūs planai. Pranešėja kėlė įdomių e, klausimų. Ir turime nepamiršti, kad na, yra ES patvirtinta direktyva, kurioje teigiama, kad kai gaunama licenzija, saugoti anglės dvideginį negali būti jokių nutekėjimo galimybių. Nebūtų išduotas leidimas, jeigu būtų tikimybė, kad gali nutekėti CO2. Na ir norėčiau, aišku, kad komisija pateiktų daugiau informacijos. Kalba eina apie Šiaurės rytų Atlanto vandenyną už ES ribų. Taigi, kas bus su atsakomybė šiuo atveju, kas bus atsakingas ir man yra aišku, kaip mes galėtumėme užtikrinti, kad mūsų teisės aktų nuostatos būtų taikomos lygiai taip pat ir toje zonoje, toje, tame regione. Na ir pabaigai galiu pasakyti, kad šis pasiūlymas skirtas tam, kad būtų harmoningai e, pritaikytos ES taisyklės ir OSPAR taisyklės. Uh, labai svarbu pasirūpinti, kad tie patys, tokie patys saugumo reikalavimai būtų įtraukti į OSPAR konvenciją, tokie, kurie taikomi ES. Taip pat labai svarbu, kad ta technologija iš bandomojo laikotarpio būtų perkelta į visapusiško pritaikymo etapą. Ir tai yra kaip ir su atliekų laidojimu. Anglės dvideginis išsiskiria ieškant naftos kartais randamas anklės dvideginis. Taigi tai yra atsinaujinanti atlieka. Ir aišku, vieno sprendimo problemai e, nesurasime, vienintelio sprendimo, bet turime tą procesą paspartinti, jeigu norime išspręsti pasaulinio atšilimo problemą. Taip pat CO2 laikymas po vandenino dugnu, giliai po vandenino dugnu, iš tiesų e, yra kur kas racionalesnis būdas, nei išleidžiant CO2 į atmosferą, kas sukelia iš tiesų didelės klimato kaitos problemas ir sukels jas ateities kartoms. Merci, euh, Chris Davis. Euh, madame... Ačiū. Ponui Chris Davis, ponia Dubro. Um, Ačiū. Aš labai puikiai suprantu, kodėl buvo iškelti klausimai, kuriuos iškėlė ankstesni kalbėtojai ir aš pati užduočiau visus tuos klausimus. Ta ir dariau, kuomet buvau šešėlinė pranešėja rengiant e, dalį direktyvos, apie kurią kalbame šiandien. Manau, jog būtina išnagrinėti pono Deiviso iškeltus klausimus ir aš norėčiau ypač akcentuoti jo paskutinį teiginį. Tai yra, dalyva, mes dalyvavome diskusijose, mes priimėme direktyvą ir jeigu aš teisingai suprantu, mes šiandien kalbame apie tai, kad būtų patvirtintas teisės aktas, kurio dėka direktyvoje kurią jau patvirtinome. Mes kažką keičiame, tai tuomet turime būti visiškai tikri, kad visos, prisiminkime, kokios nuostatos buvo įtrauktos, kiek buvo mūšių, ginčijomasi, kad turime užsitikrinti, kad mes neprarastume viso to OSPAR konvenciją. Uh, juk kalbame apie tai, kas yra už ES ribų ir jeigu ir mums būtina užsitikrinti, kad OSPAR konvencija mums sudarys galimybę užtikrinti, kad tai, dėl ko balsavimo direktyvoje uh, galiotų, būtų užtikrinta ir būtų įgyvendinta, kalba apie atsakomybę, saugumą. Ir aš siūlau viso proceso metu stebėti, nepamiršti, kaip visa tai, koks šis santykis būtų sutartų nuostatų. Labai ačiū už Jūsų pasisakymą. Toliau ponas Šnelhartas paprašė žodžių. Ja, dank, Ačiū, ponė pirmininkė, ponios ir ponai ankstesnės kadencijos parlamente vyko labai um, aktyvios diskusijos dėl anglies pagavimo ir surišimo technologijos. Kris Deivis apie tai kalbėjo. Ir jis teisingai akcentavo, kad mes primame, priėmėme sprendimą, kuris buvo tinkamas. Ne, pradžioje aš labai neigiamai vertinau e, tą technologiją, tačiau diskusija atskleidė vieną dalyką – jeigu norime laimėti kovą su klimato kaita, reikia kažką daryti su CO2. Turime rasti būdų, technologijų, kurių pagalba CO2 nebesugryžtų į atmosferą. ir visa pažanga pasiekta naudojant atsinaujinančius, energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Jeigu mes suvoksime, kad iškastinė anglis atnečių 30 metų išliks pagrindiniu energijos šaltiniu, tai galime, reikės spręsti, ar išjungti šviesą, pavyzdžiui, ar, ar, ar ieškoti kitų būdų, kaip spręsti CO2 problemą. Maničiau, kad mes pasiekėme neblogos pažangos. Aš pats esu iš Vokietijos. Mano apygardoje vyksta, yra vykdomas Vattenfall demonstracinės projektas ir ten ir taikoma tokia technologija šiuo metu. Aišku, viskas e, labai atsiriame į kainą, tačiau aš savo akimis e, mačiau, kad taikoma technologija yra tikrai labai pažangi ir kad ji pasiteisina. Nes jos pagalba e, ta, ta medžiaga yra suskystinama, tai nebėra, jis saugoma nebe dujų pavydalu. Ir man atrodo, kad reikia atitinkamų pakeitimų antrajame ir trečiajame prieduose. Man atrodo, kad mums reik, mes turime uždegti žalę šviesą šiai galimybei. Kaip Kada tai vyks, dar nežinome, kada tai bus įmanoma, dar neaišku. Tačiau jeigu mes diskusijų išdavoje atmesime tokią galimybę, manau vis dėlto, kad mums reikėtų pasin... išnaudoti visas įmanomas galimybes, kaip pažaboti CO2. Ir aš esu už šį pakeitimą, kurį svarstome. Ponas Prodė. Ačiū pirmininkė. Ankstesnėje kadencijoje mes išsamei diskutavome apie šią technologiją. Aš manau, kad tai tikrai nėra vienintelis sprendimas. Trečdalis energijos gaminamos turėtų būti skiriama būtent atskyrimui ir saugojimui. erzina ir tai, kad yra kažkur patalpinamas CO2. Bet koks na, atliekų patalpinimas turi būti susijęs su tinkamu ir naudingu panaudojimu tų atliekų. Na ir Aišku, tam turi būti skiriamas tinkamas finansavimas, bet man atrodo, kad finansavimas turi ateiti iš e, apivartinių taršos leidimų sistemos. Ir turime pažiūrėti tuo metu, ar ta technologija yra gyvybinga. Nes per ilgesnę perspektyvą turėtumėme daugiau dėmesio skirti atsinaujinantiems energijos šaltiniams anglies laikymas, sekvestravimas gali būti atliekamas ne taip, kad tai būtų kaip atliekų talpinimas, tai galėtų būti kaip atliekų perdirbimas. Kaip kad, pavyzdžiui, anglės atliekų perdirbimas, e, panaudojimas dirbožėmiui gerinti siekiant padaryti žemę derlingesnę. Taigi, tai būtų toks aktyvus anglės dvideginio laikymas, būtų kaip ir anglės dvideginio perdirbimas, o ne na, laidojimas. Ir aš manau, kad būtent tokio požiūrio mes turėtume laikytis, jį plačiau pritaikyti ir turime būtent akcentuoti šiuos dalykus. nes kalba čia eitų ne apie atliekų išmetimą, bet apie perdirbimą. Anglės dvideginio perdirbimą, kurį galima pozityviai panaudoti, o ne tiesiog jo atsikratyti. Ačiū, ponia Prodi, jeigu daugiau prašančių žodžių e, nėra, tai tada suteiksiu žodį pranešėjai. Ne, turbūt gal vis dėlto komisijos atstovui suteiksiu žodį, o po to tada pranešėjai. Ponas Karlos Gar Garcia. Prašom. Uh, Esu iš Europos komisijos aplinkos saugos generalinio direktorato ir aš norėčiau pakomentuoti iškeltus klausimus. Anglė dvideginio, dvideginio stori, e, laikymas buvo pasiūlytas kaip CO2 emisijų mažinimo technologija. Na ir dabar, aišku, kyla e, klausimas, ar yra naujų elementų šioje sistemoje šalia tų, kurias gan išsamei aptarėme Europos parlamente ir taryboje, kai buvo priimta e, abiejų institucijų direktyva šių metų birželio mėnesį. Ir aš norėčiau pasakyti, kad naujų elementų nėra, nes direktyvoje kalbama apie teisinį pagrindą, pagal kurį būtų galima reguliuoti šios technologijos pavojų ir panašu, kad nėra jokio pavojaus dėl nutekėjimo ir jokio pavojaus aplinkai ir žmogaus veikatai. Jeigu nutekėjimo atvejis egzistuoja, tuomet turima, reikia imtis įvairių priemonių, kurios irgi yra numatytos direktyvoje ir tos priemonės turi būti taikomos tam, kad būtų sustabdytas nutekėjimas ir aplinkosaugos atsakomybės priemonės pagal atitinkamą planą irgi turi būti taikomos, pritaikomos tokiu atveju. Taip pat Taip pat turi būti panaikinti taršos leidimai pagal apivartinių taršos leidimų sistemą ir e, kitos panašios priemonės turi būti pritaikytos. Taigi iš tiesų yra daug priemonių, kurios turi gyvendinti visos valstybės narės pagal OSPAR e, konvencijos kompetenciją. Dauguma e, pasirašysių valstybių yra ES valstybės narės, tos, kurios nėra ES valstybės narės, yra Europos ekonominės erdvės šalys ir Europos ekonominės erdvės organizacija patikino, kad e, inkorporuos tos pakeitimus į konvenciją, patvirtintos pakeitimus ir um, direktyvos nuostatos, kurios buvo patvirtintos brželio mėnesį abiejų institucijų, panašu, kad um, atitinka esamą situaciją ir norėčiau tik tai um, patikslinti šios direktyvos taikymos rytį. Direktyva yra taikoma valstybėms narėms, jų teritoriniams vandenims, taip pat atitinkamoms ekonominėms zonoms, kurios yra per atitinkamą atstumą nuo pakrantės, taip pat e, kontinentiniai šelfai, kurie priklauso valstybėms narėms, patenka į taikymos rytį. Taigi kalba eina apie visas šiaurės rytų Atlanto vandenino teritorijas. Dabar dėl to, kiek yra patikrinta ši technologija, Krisas Deivisas buvo teisus, teikdamas, kad tikrai yra labai nedaug pavyzdžių, kai technologija buvo praktikoje pritaikyta, bet geriausi pavyzdžiai yra susiję su geologiniu saugojimu e, po jūros dugnu. Milijonas tonų CO2 e, buvo e, patalpinta leista į tą vandenino dugną ir panašu, kad e, jokių, jokių pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai nekilo iš to konkretaus precedento. Mes tikimės, kad daugiau bus e, tokių atvejų ateityje ir e, tikimės, kad tie parodomieji projektai gaus finansavimą. Ir taip pat 300 milijonų taršos, aptvirtintų taršos leidimų bus panaudota šiam tikslui ir šis projektas leis mums patvirti, patikinti, kad iš tiesų šitas šita technologijos pritaikymas yra saugus. Dar keletą žodžių dėl tarptautinio konteksto. Daug parlamentarų kelia šį klausimą. Kaip Kristas Deivisas ir kiti kolegos teigia, beveik neįmanoma pasiekti klimato kaitos tikslų, neišsprendus iškasnio kūro panaudojimo problemos besivystančiose valstybėse, tokiuose kaip Kinija, Indija. Ir ši technologija, mano manimu, yra labai svarbi tarptautinės strategijos dalis ir tai, kad mes turime teisinį pagrindą Europoje, kuris numato labai griežtas aplinkosaugos kontrolės priemonės, yra puikus precedentas įgyvendinant tarptautiniu mastu šią sistemą, šią technologiją ir mes uh, E, tikimės, kad e, šiuo argumentu bus pasinaudota ir Kopenhagos e, dėrybose. Pone Broketai, lab, Broketai labai ačiū. O šiaip ponas Garcija nenorėjo kalbėti, aš prieš tai jam žodį suteikiau. Tad jei nekalbėsi, tai tada vėl žodį suteiksiu pranešėjai poniai Rosbach. Ačiū, ačiū už jūsų tokius teigiamus komentarus šiam projektui. Ir taip pat ačiū už tai, kad jūs dar pateikėt tam tikrų man nežinomų žinių, nes mes kalbam apie iš tikrųjų naują projektą. Turiu pasakyti, man šiaip jau keista, e, aš pati atstovauju Danijai ir man buvo keista ir įdomu išgirsti, kad Atlando, Atlanto <laughs> šiaurės rytų e, šitas re, regionas apima netgi vandenis iki Grenlandijos, iki beveik Arkties vandenino, e, netoli, e, netoli jau poliarinio rato ir, ir baigėsi Gibraltaru. Taip, tiesa, kaip EPP kolegos sakė, ypač Baltijos jūros regionas tikrai yra tas regi labai šiuo požiūriu labai jautrus regionas, nes nemažai šiaip jau e, augalų, gyvūnų rūšių nyksta tiesiog kasmet. Tad e, iš tikrųjų tas regionas yra labai platus. Bet apskritai tiesa ir manau, kad mes tikrai sutarėm, manyčiau, kad galėsim balsuoti už tuos pakeitimus. Tikrai sutinkam dėl to, kad Europai reikia ilgalaikio šių problemų sprendimo, turiu galvoje ne vien tik tai CO2 surinkimą ir saugojimą. Tai, apie ką mes kalbam, yra e, platesnės problemos dalis, problemos susijusios su atliekų, laidojimu ir panašiais procesais po jūros dugnu. Tad manyčiau, kad tikrai mūsų dabartinės diskusijos yra labai geros, kaip geras tolimesnių diskusijų pagrindas dėl to, ką būtų galima daryti ir kartu apsvarstyti tokias tikroviškas gali, gali, galimas panaudoti, pritaikyti galimybės, kad tai nebūtų vien tik tai mūsų pageidavimų sąrašas. Ta tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Ačiū, ponė pranešėja, brangus kolegos. Vyko, įvyko tikrai gera diskusija dėl šio pranešimo teksto. Norėčiau priminti, kad ponas Dėt, tai yra, kad spalio 9 diena yra paskutinė data, iki kurios dar būtų galima pateikti pakeitimus. Ir e, toliau komitete balsuosim e, šių metų lapkričio 5 ir tada jau plenarinėje sesijoje lapkričio pabaigoje arba gruodžio mėnesį jau bus balsuojama už šitą pranešimą. Tad tiek, dabar mūsų posėdis baigtas.